svarstysime 16 dokumentų, kurie pagal 74 darbo tvarkos taisyklę buvo priimti. Šių teisės aktų pavadinimai yra mūsų šiandienos posėdžio e, protokole, taip pat skelbiama internete. Pereiname prie pakeitimų e, mūsų darbo atvarkėje galutinis darbo tvarkės projektas kurį